mus dėl tam tikrų pakeitimų susijusių narystę komitetuose ir delegacijose. Tinklas sąrašas bus paskelbtas su šio posėdžio protokolu. Jeigu iki protokolo tvirtinimo niekas nepareiš prieštaravimų, tuomet laikysime, kad šie pakeitimai ir paskirimai yra patvirtinti. Pagal 105 straipsnio arba tvarkos taisyklių 6